rytoj, na, o kitas mūsų posėdis taipogi rytoj, kovo 9 dieną, 9 valandą. Taigi, darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento svetainėje, posėdis baigiamas, geros nakties.